the occupied Palestinian territories, but also the Gaza Strip under the de facto authorities there, the Russian Federation, Azerbaijan, Guatemala, Serbia, Mexico, Rwanda, Burundi, Sudan, Myanmar. Myanmaro ir netgi Prancūzijos situacija. Taigi, tikriausiai jau žinote, apie ką bus konkrečiai apie ką komisarė kalbėjo dėl žmogaus teisų pražydimų Prancūzijoje. The working methods of the Human Rights Council and to increase the flexibility of the modalities which it uses, uh, such as in sessional special sittings or urgent debates. Uh, it is uh, commendable that the Council introduced the urgent debate feature in its toolbox of responses. We hope that the standalone interactive dialogue on Somalia, scheduled for this session, will refocus our collective attention on practical. Somalia, taip pat um, uh, uh, kažkaip pabandytų įspręsti persiekimo Somalija situaciją. Dėl komunikacinio aspekto uh, žmogaus teisų tarybos darbe žinoma yra ir trūkumų ir žinoma neišvengiama, kad e, tie trūkumai atkreipia žiniasklaidos dėmesį, tačiau yra ir gerų dalykų, kuriuos reikia pamatyti ir į kuriuos reikia atkreipti visuomenės dėmesį. Sakykime, ką pasiekė įgaliotos institucijos, ką pasiekė uh, VPV mes nežinome, ar ta periodinė apžvalga buvo vertinga, ar tiesiog tai buvo kažkoks tai šiaip mums patiems reikalingas darbas. Ir kol kas mes šnekėjome Liubzijanoje tarpusavyje ir nusprendėme, kad ta priesmonė yra naudinga ir ją reiktų plėtoti ir mokytis iš ankstesniojo VPV raundo. Kol kas tiek, galbūt e, dar pasakysiu, kad pilietinė visuomenė yra labai labai svarbus prioritetas mums. Reikia įtraukti kuo labiau įtraukti viso pasaulio pilietinę visuomenę į žmogaus teisų tarybos veiklą. Labai ačiū Jums uždėmesi ir jeigu norėtumėt aptarti konkretesnius klausimus, mes pasistengsime pateikti visą Jums reikalingą informaciją. Ačiū ponui Jarap ir norėčiau padėkoti už nuostabų bendradarbiavimą su Jūsų tarnyba jūs jau metus esate Briuselėje ir visą tą laiką mes labai gerai ir maloniai bendradarbiaujame. Jūsų perskaitytų šalių sąrašas um, beveik sutampa su tuo sąrašu, kurį mes čia turime savo pakomitetėje. Todėl special procedures of the UN Human Rights Council, they will have less attention by us as well here. So, um,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 Aš labai atsiprašau, kad aš pavėlavau ir aš negirdėjau didžiosios dalies e, e, pono Tilemano, Tilemans kalbos. E, aš įsivaizduoju, kad aš iš tikrųjų, iš tikrųjų šiandien praleidau svarbius dalykus, bet mano lėktuvas per daug vėlai nusileido, kad aš būčiau galėjusi suspėti į šios diskusijos pradžią. Tačiau, kadangi Praeitie, praeitą parlamentinę kadenciją aš buvau e, pranešėję e, dėl mm, Jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos veiklos ir ES vaidmens joje. Tai e, nebejotinai man ši tema yra labai svarbi. Ir praėjusią savaitę plenarinio posėdžio metu aš pateikiau klausimą žodžiu tarybai apie tai, ar Ženevoje jau yra viena ES delegacija, ar vis dar yra komisijos delegacija ir yra tarybos atstovai. Ministras, Belgijos ministras, kuris atsakinėjo į mano klausimą žodžiu, e, jis išvardijo ES prioritetus jungtinėse tautose apskritai ir jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje konkrečiai, tačiau atsakydamas į klausimą dėl delegacijų susijungimo, jisai pasakė, kad procesas tebe vyksta. Ir todėl aš noriu pono, pono Tylemans paklausti, kai kas vis, iš tikrųjų vyksta Ženevoje. Tuo metu, kai vyksta, prasideda e, peržiūros procesas, kuris mums yra labai svarbus, Aš šiandien mūsų dokumentuose skaitau, kad ES savo prioritetų dar nėra iki galo, savo pozicijos iki galo nėra suformavusi. Aš e, žinau kalendorių, kada svarbus susitikimai ir posėdžiai turi vykti, tai ar vis tik tai ES pakankamai ir efektyviai ir tinkamai koordinuoja savo veiksmus Ženevoje, ar vis dar tenai yra pasimetimas, kur tokį, kokį mes matėm paskutinį kartą, kai man teko lankyti Ženevoje ir kalbėtis su ES valstybių ambasadoriais kai jie iš mūsų prašė, iš, iš Europos parlamento delegacijos duoti jiems instrukcijas, kaip jie turėtų veikti ir kaip elgtis. Tai aš labai prašau, pana Tylemaną, pasidalinkite su mumis savo žiniomis ir informacija. Todėl, kad aš manau, mūsų tikslas yra vienas ir labai aiškus bendras, kad jungtinių tautų žmogaus teisų taryba veiktų efektyviai, kad ES ES balsas joje būtų girdimas ir kad ES maksimaliai kalbėtų toje e, organizacijoje vienu balsu. Ačiū. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Andrikine. Then uh, I would like to give the floor to Mrs. Lochbieler. Thank you, Madam Chairperson, and thank you to all the um, suggestions and proposals you have given. I have a question first to the Commission. Uh,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 you very much for these uh, words. Uh, now I think it is unfortunate. Yeah. Mr. González Raga, do you want to very briefly take the floor? Sí. Because unfortunately we are running out of time, but we'd sí, love sí. to hear your voice as well. So please. No, yo solo quiero agregar, eh, yo que, que llevo ya un poco más de tiempo fuera y, y he, he tenido la oportunidad de, de estar en el, en el Consejo de Derechos Humanos cuando este sesiona. Eh,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 I'd like to give the floor now to Vice Chair Andrikina, and then afterwards to the Ambassador. Line. Thank you. Thank you, Madam Chairman. I will speak Lithuanian. Eh, aš norėčiau tęsti tai, ką pasakė, ką, kuo pabaigė ponas Margajo. Aš manau, tam, kad objektyviai įvertinti žmogaus teisų padėtį Kolumbijoje, mes turėtumėm ją vertinti bent dviem aspektais. Tai yra dabartinė situacija statistiką, kurią mes visi žinome ir dažnai kartojame. Ir antras aspektas tai yra ilgalaikis procesas, kurį šalis nuėjo. E, tie, tie pasikeitimai, kurie šalyje įvyko. Aš stebėjau e, e, rinkimus, prezidento rinkimus Kolumbijoje du kartus praėjusios kadencijos pradžioje ir šiais metais ir tikrai galiu taip pat įvertinti pasikeitimus, kurie tenai vyksta. Ir aš negaliu, kokios mano bebūtų politinės pažiūros, aš negalėčiau paneigti gerų teigiamų poslinkių, kurie toje šalyje yra. E, ir jeigu mes šiandien esame tokie kritiški Kolumbijos atžvilgiu, kokiais žodžiais mes turėtume vertinti žmogaus kokiais žodžiais mes turėtume vertinti žmogaus teisų padėtį tokiuose šalyse kaip Kuba, kaip Venezuela. Jeigu, jeigu, jeigu net man atrodo, yra sunkiai, sunkiai palyginami dalykai. Ir mes visi žinome, kad Kolumbijoje yra visas kompleksas, komplektas aplinkybių, kurios stabdo E, teigiamus procesus. Galime būti labai kritiški šios valstybės lyderio atžvilgių, bet aš abejoju, ar kuris nors pasodintas į jų vietą galėtų padaryti geriau. Ir paskutinis dalykas, mano pasiūlymai ponui Korlazoli. E, mes visi turime dokumentą, kuris vadinasi Briefing Paper e, of the Policy Department of the Directorate General for External Policies of the Union, Analysis of the Human Rights Situation in Colombia. 23 puslapyje yra du tikrai geri pasiūlymai, kurie, kur kalbama apie relations between the European Parliament and the Colombian Parliament Ir antras, positive effects from the approval of the free trade agreement between the EU and Colombia. Dėl laikos tokos aš neskaitysiu, nesakysiu, kas čia yra, bet tiesiog prašau atkreipti tai dėmesį ir galbūt tai galėtų tapti irgi e, pranešimo ar studijos rekomendacijomis. Ačiū. Thank you very much, Vice Chair Andrikina. And now let's invite uh, the Ambassador briefly for about three minutes to take the floor, and, and then I propose that we give the floor back to our invited uh, guest speakers. Ambassador. Muchas gracias, señora Presidente. <clears throat> Brevemente, dos precisiones antes de iniciar mi intervención. Primero, como es absolutamente imposible por razones de tiempo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 Thank you, Ambassador. And now I think we should we start with Mr. Wallis and then the, finally to the, to the draftsman of the, uh, the report. So two, three, four minutes, if you allow me to limit you. Perdón. Hay una cosa importante, que son los informes de las Naciones Unidas. Yo creo que es importante eh,